Denį mes e, būtent apie tai ir kalbėjomės, kol šios problemos išlieka, mes e, turime siūsti būtent tokio pobūdžio signalus. Dėkoju komisijos nariui Tehichtui. Iš pradžių buvau kiek sutrikęs, nes mačiau savo pavardę pirmojų numerių sąraše, bet e, dabar matau, kad visgi įrašytas kolega Brokas ir jam suteikiu žodį porą minučių. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos.